Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Let us take a seat. Prašau visus susėsti. We will start. If you could... Ir pradėsime posėdį. Įstatykite savo korteles pradėsime nuo pirmiausia bandomojo balsavimo. Balsuojame. Prašau visų balsuoti. Everything works very well. Viskas veikia labai gerai. Pila, viskas gerai veikia? Puiku, puiku. Labai gerai. Taigi galėsime kartu su Pilar visi balsuoti. Viena kolegė matau nepasiruošusi dar. Gerai, truputėlį palauksime, bet nelgiau kaip porą minučių. Gerai, tvarka. Ar jūs pasiruošę? Taip, dėkoju. Dėkoju, viskas veikia. Taip, pirmiausia, švietimas skaitmeninėme amžiuje. Iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką. Tomas Deutsch pranešėjas. Kompromisas pirmas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Devintas už? Prieš? Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patikrinkime taip pat. And I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 58. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 60 už prieš patikrinkime. 60. Baigiam balsuoti. Patvirtinta taip pat. Baigiamasi balsavimas dėl visų pakeitimų. Vardinis balsavimas pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Great result. Puikus rezultatas. 48 už. Vienas prieš 3 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Toliau, plinus pranešimas dėl 2021 metų, 2022 metų daugiametės finansinės programos parlamento poziciją siekiant susitarimo. Aš pats buvau nuomonės referentas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 3 už, prieš susilaiko atmesta. 4 už, prieš patikrinkime. Man buvo neaišku. Ketvirtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas už, prieš patikrinkime. Penktas Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas ir devintas kartu už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuonioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas Atsiprašau. 58. Taip, po 18 pakeitimo eina 58. Taigi, kas už? Prieš. Patikrinkime 58 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antras kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta priedai prie antro kompromiso. Už, prieš. Patikrinkime. Priedas prie antro kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Priedas prie antro kompromiso, kurio prašo žalieji. Pirmą prašė sudemokratai, dabar prašo žalieji. Taigi už, prieš, patikrinkime taip pat ir šį. Taigi, antrų kompromiso priedas, kurio prašo žalieji, baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau 16 už, prieš, prieš susilaiko, patvirtinta 17 už, prieš, patikrinkime 17. Baigiam balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko, patvirtinta. Priedas prie trečio kompromiso, kurio prašo žalieji, už, prieš, patikrinkime. Trečio kompromiso priedas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Balsuojame dėl 24. Baigiame balsavimą atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Priedas prie ketvirto kompromiso, kurio prašo žalieji, už, prieš, patikrinkime. Baigiame balsuoti, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 40 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 6 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Priedas prie, prie šešto kompromiso prašo saldemokratai ir žalieji už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas už, e, septintas, prašau, kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Priedas prie aštunto kompromiso, kurio prašo žalieji, už, prieš, patikrinkime. Balsuojame dėl priedo prie 8 kompromiso, kurio prašo žalieji. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 57 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 56 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 39 už. Prieš. Patikrinkime. 39. Balsuojame dėl 39. Baigiame balsavimą. Atmesta. 35 už. Prieš. Patikrinkime 35. Taip, balsuojame dėl 35. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Tuomet 59 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 60 už, prieš susilaiko atmesta. 61 už, prieš susilaiko atmesta. 63 už, prieš patikrinkime. 63. Baigiam balsavimą. Atmesta. 65 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Balsuojame dėl 65. Baigiame balsavimą. Atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš susilaiko priimta. 70 už, prieš susilaiko priimta. Galtiniai balsavimai dėl visų primtų, patvirtintų pakeitimų. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Geras rezultatas. Sveikiname pranešėją ir dėkoju. Labai ačiū, draugai. Ne, nereikia dabar visiems išeiti. Tai nėra būtina, nes juk dabar bus posėdis komiteto, kuris tęsis 2,5 valandos. Na, galbūt jūs nežinote to, čia turbūt svarbi informacija, kad dabar dar bus komiteto posėdis. Gerai, iš, ištversime tai. Let us go to the next topic in our agenda. Point number... Periname prie kitos mūsų darbo atvarkės temos. Dešimtas klausimas dėl e, specialiosios e, finansavimo programos skirtos brandolinės atliekų objektų eksploatavimo nutraukimo ir radikių atliekų tvarkymo. Pieteris Karumbačekas yra mūsų pranešėjas. Šio pasiūlymo tikslas - padėti valstybėms narėms nutraukti brandolinių jėgainių veiklą ir jas uždaryti, bet to jas išmontuoti per paskutinius e, eksploatavimo metus. Euratom sutarties 203 straipsnis tam galioja, vadinasi, taryba priims reglamentą pasitarusius Europos parlamentu, tačiau ji neturi prievolės e, paisyti parlamento nuomonės, laikytis parlamento nosies. Taigi, kolega Korumbašek, Pieterį, žodis jums. Korumbašev. Благодаря ви, господин Председател. A, kaktu знаете, programite za Kozludu i Buhunice... Labą dieną, gerbiamas pirmininkė. Jūs žinote, kad Bohunica ir Kozlodujai išmontavimo programos buvo numatytos dar per dėrybas su Bulgarija ir Slovakija e, narystė narys Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga įsipareigo suteikti finansinę paramą abiems valstybėms narėms išmontuoti Kozloduje brandolinę uh, brandolinės jėginės pirmą, antrą ir trečią blokus, o Obuhunicos šeštąjį bloką. E, Europos komisijos bendras mokslinio tyrimų centras, e, kuris sutelkia ekspertus iš Belgijos, Vokietijos ir Niderlandų, ėmėsi e, išnagrinėti šį uždavinį. Europos komisija turi išnagrinėti brandolinių jėgainių pasiekmes, e, uždarimo pasiekmes, e, išnagrinėti atliekų tvarkymo galimybės ir taip toliau. Pripažinkime, kad nuo pat pradžios bendrojo mokslinio tyrimo centro JRC e, iniciatyva buvo sukurta speciali tyrimo grupė. Atsiprašau, buvo sakoma, kad galėtume sukurti tokią grupę. Ta grupė galėtų rinkti informaciją apie išmontavimo uh, e, procesas skirtingose valstybėse narėse, skirtingose blokuose. Tokia praktika vėliau galėtų būti panaudota uh, išmontuojant kitus e, brandolinių jėgainių blokus ES ir galbūt už jos ribų. Tam, kad sukurtume gerus teisės aktus pagal dabartinį Euratom reglamentą. Kalbu apie 1338 reglamentą. Turėtume vadovautis tokią pateisinę bazę, kaip kad ir Ignalinoje Lietuvoje. Taip Europos komisija galėtų lengviau suformuoti tinkamą daugiametę finansavimo programą ir Europa galėtų objektyviau vertinti energetikos poreikius. Taip pat galėtume geriau panaudoti jėgainių e, išmontavimo išteklius skirtingose valstybėse narėse, neapsiribuojant tik viena šalimi. Iš 166 e, milijonų 63 eis. E, E, Bulgarijai 55 Slovakijai, o likusi suma atiteks mokslinio tyrimų centrui, tai sieks maždaug 88 milijonus. Aš kalbėjausi su atitinkamai vyriausybių Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos vyriausybėmis. Ir vienintelė valstybė, kuri nenori didinti fondų, tai yra Bulgarija. Man atrodo, kad bent jau Lietuvos atveju turėtų būti skirta daugiau pinigų. Aš manau, kad jiems tai yra reikalinga. Daugiau reikia negu kad siūlo komisija ir ponia Harms vakar apie tai kalbėjo. Septintajame straipsnėje e, išdėstytos mintis, mano nuomonė, nėra teisingos. Sakoma, kad daugiau negu 50 procentų ES dalyvavimo reikia. E, vietoj to yra sakoma, nedaugiau kaip 50 procentų. Ką tai reiškia? Tai reiškia nulinį dalyvavimą. Bulgarija kalba apie 60 procentų, Slovakija apie 63 procentus. Taigi netgi ir šis pasiūlymas komisijos netitinka dabartinės praktikos. Turime pagirti Bulgariją ir Slovakiją, nes abi programos abiejose valstybėse jėgainių išmontavimui jau baigėsi, baiginėjasi. Slovakijai 2025 metais turės būti baigtas tas darbas, o Bulgarijoje 2030. Aš nemanau, kad turėtų būti numatyta aukščiausia uh, komisijos e, dalyvavimo riba ar ES dalyvavimo riba turėtų būti numatyta minimali riba. Aš noriu pabrėžti, kad keturių blokų e, kozlodųjį išmontavimas vyksta per anksti. Labai daug modernizavimo programų kozlodujos brandolinė elektrinė buvo pritaikyta. Ir bendrai Bulgarijoje visuomenė e, nėra patenkinta tuo, kad mes turėjome įsipareigoti uždaryti šios blokus, jeigu įstosime Europos Sąjungą. Bet trečias, ketvirtas blokas dar ir šiandien galėtų funkcionuoti, jie galėtų veikti. E, kaina būtų uh, buvusi 14-15 eurų už megavatvalandę, tai yra labai mažai. Joks kitas energijos šaltinis uh, tokios pigios elektros negali sukurti. Ta pati galime, manau, pasakyti ir apie Slovakiją. Lietuvos padėti šiek tiek kitokia. Uh, nes ten kalbame apie kitokio pobūdžio bloką. Taigi, išmontavimas reiškia, kad reikia pritaikyti infrastruktūrą, nes žinia, kad dabartinė infrastruktūra yra pritaikyta vieno tipo operatyvų veiklos blokams, tuo tarpu Europos komisija e, siūlo kitokią sistemą, reikia keisti nacionalinius teisės aktus ir turi būti dedama labai daug pastangų, kad būtų tenkinami įsipareigojimai saugiai išmontuoti reaktorius. Todėl aš dar kartą noriu pagirti Europos komisijos pasiūlymą. Siūlau šiokių tokių pakeitimų, ypač finansavimui. Septintasis straipsnis tam skirtas. Dėl Bulgarijos ir Slovakijos turiu pasakyti, kad e, tos valstybės e, rodo labai gerą pavyzdį, kaip turi būti išmontuojamos jėgainės. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad turime bendradarbiauti ateityje ir galbūt e, turime taip pat palaikyti ryšį su vieno statena. E, E, reikėtų sukurti Europos ar pasaulinę grupę ar institutą ar kažkokią komandą, kuri leistų analizuoti informaciją apie skirtingų rūšių reaktorių išmontavimą skirtingose valstybėse narėse. Nereikėtų tokios kompetencijos, tokios patirties kaupti ir niekam ne, su nieko nesidalinti. Aš manau, kad e, priešingai reikėtų keistis tokią informaciją. Ačiū. Ačiū kolega, ačiū už įžanginę kalbą. O dabar šešėliniai pranešėjai EPP vardu kolega Langin. Ačiū, pir... Äh, Ačiū pirmininkė, vakar mes kalbėjome apie Ignaliną. Tai yra visai kas kita negu Bulgarija ir Slovakija. Ignalina e, buvo reikalaujama uždaryti per dėrybas. Aš prisimenu 2006-2007 metus. E, tai buvo Černobilio tipo reaktoriai, kuriuos reikėjo uždaryti. O tos dvi problemas, apie kurias šiandien kalbame, tos dvi jėgainės, apie kurias šiandien kalbame, yra žymiai mažiau problematiškos. Visų pirma, e, išmontavimo programos vykdomos labai sklandžiai E, darbo mastai yra žymiai mažesni. Ir kitas dalykas šioje srityje svarbus paminėti yra tai, kad audito rūmai nenustatė jokių rimtų problemų. 16 metų gruodžio 20 dieną buvo paskelbta jų ataskaita ir audito rūmai pasiūlė, kad reikėtų aukštesnį bendro finansavimo lygį 16-20 metais nustatyti ir specialus finansavimo mechanizmas turėtų būti sukurtas po 2020 metų. Teršėjas moka principo pripažinimas reiškia, kad reikės ieškoti nacionalinių resursų e, išmontavimui ir atliekų tvarkymui ir saugojimui. Slovakijoje dabar yra du reaktoriai ir Bulgarijoje taip pat. Kolega šią temą nagrinėjo. Tragen, äh, wo ich Bedenken habe, weil es gerade das Gegenteil von dem ist, was äh, der. Kalbant apie komisijos äh, poziciją, kofinansavimo padidinimas nuo 50 iki 60 procentų, to e, tai rekomendavo e, audito rūmai. Tai dėl to kyla ir problemų. Ignorinos atveju tai buvo 20 procentų e, lygmensko finansavimas. 80 procentų iš ES lėšos. Patirtis rodo, jog e, tokio pobūdžio eksploatacijos nutraukimo programos vyksta geriau, kuomet suinteresuota valstybė taip pat turi prisimti daugiau atsakomybės. Tuo tarpu, jeigu beveik už viską moka viena pusė, tai nebūtinai garantuoja sėkmingą procesą. O kalbant apie bendrą mokslinio tyrimų centrą Belgijoje, Isproje, Kalsrūėje. E, tai manau, kad čia nereikėtų jokių sąsajų akcentuoti. Aišku, labai gerai, kad vyktų informacijos klaida dėl atliekų saugojimo. E, tačiau e, Šiuo metu yra atnaujinama daug brandolinių jėgainių. Prancūzijoje yra labai daug e, brandolinių jėgainių. Jos atnaujinamos, naujos nestatomos. Paskutinioji Prancūzijoje pastatyta 88 e, metais. Tad aš e, manau, kad e, šitų dalykų nereikėtų kvestionuoti, tačiau reikėtų užtikrinti, kad e, darbai būtų pabaigti kaip galima greičiau. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Tai pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniam pranešėjai, kurie gana detaliai ir aiškiai išaiškino problematiką, kuri egzistuoja šiandieną atominės elektrinės ir ypatingai tose, kur savo laiku buvo priimti labai keisti politiniai sprendimai. Aš kalbu apie Lietuvos Ignalinos atominę elektrinę, kur iki 17 metų jinai galėjo puikiausiai veikti, Tatenos buvo visos išvaidos, taip pat dėl Bulgarijos ir e, Slovakijos atominę elektrinę, čia jau paminėjo pranešėjas. Ir e, tikrai turiu pastebėti, kad e, tas požiūris šiandieną, kada mes iš tikrųjų mėginam įtikinėti, kad norint uždaryti ne šiaip savo kažkokią tai įmonę arba fabriką, bet atominę elektrinę, dar reikalinga mums patiems ieškoti savo finansinių resursų. Todėl aš visiškai pritariu pranešėjo pasiūlymui, kad tai turėtų būti numatyta minimali suma, kur a, ES komisija privalėtų skirti, o po to jau dėl E, darbų atlikimo e, tempų tos sumos automatiškai turėtų būti didinamas, todėl kad vis vien vienaip ir kitaip jas reikėtų uždaryti. Taip pat pritariu, kad turi būti sudaryta komisija arba komitetas, kuris nagrinėtų patirtį tiek Ignalinoje, kur yra unikali patirtis, tiek ir kitose elektrinėse, Bulgarijos, Slovakijos. Ir mes ateityje galėtume ją panaudoti, uždarant ir kitas ES, o galbūt ir ne ES elektrinės. Ir mes iš to turėtume ateityje gana didelę pridėtinę vertę. Ačiū labai, pritariu visom išsakytų mintim. European Commission. Uh, thank you very much, colleague. Ačiū kolega komisijos vardu Masimo Garyba. E, DG Energy. Energetikos generalinis direktoratas. Ar aš nesuklydau? Good morning, Mr. President, honorable. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Visų pirma, noriu padėkoti Korumbačiavai, ponui pranešėjai, už puikiai atliktą darbą, peržiūrint šį pasiūlymą. Mes e, apie tai tame pačiame komitete vakar kalbėjome uh, apie Ignaliną, bet aš apie jį dabar nekalbėsiu ir norėčiau tik tai sutelkti dėmesį į tų pasiūlymų turinį. Aš norėčiau prisiminti du, svar, priminti du svarbus faktus. Pirmiausia, brandolinė sauga yra ES pagrindinis prioritetas. Todėl Europos komisija ir pateikė pasiūlymą užbaigti abiejų ir Kozlodų ir Bohunice uh, jėgainių e, demontavimą. Kitas strateginis aspektas, kuris iškyla šiame pasiūlyme, yra tai, kad pirmą kartą e, Kozlodūji, Bohunica ir e, komisijos bendro jungtinio centro priemonė yra pristatomi kartu Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad suprasta, jog informacija ir keitimas į žiniomis e, paskatintų greičiau vykti e, demontavimo darbus. Todėl aš visiškai sutinku su pranešėjo pasiūlymais. Dar norėčiau pridurti, kad sumos nurodytos komisijos pasiūlyme yra e, numatytos dviejų valstybių narių elektrinių išmontavimo plane, kalbu apie Slovakiją ir Bulgariją, ir jos galės atitinkamai darbus užbaigti iki 25 ir iki 30 metų. Toliau periname prie paskutinio punkto, kurį norėčiau paminėti - bendro finansavimo praktika. Šiuose dviejose valstybėse bendras finansavimas sviruoja nuo 30 iki 40 procentų Ir kaip vienas iš gerbiamų deputatų sakė per savo pasisakymą, audito rūmų ataskaita, paskelbta 2016 metais, labai aiškiai nurodo, jog aktyvesnis naudos gavėjos dalyvavimas, naudos gavėjo dalyvavimas padidina jo atsakomybę už patį procesą. Todėl Europos komisija manė, jog būtų teisinga padidinti valstybės narės siūlomą finansavimo dalį ir sumažinti e, komisijos kišimasi iki 50 procentų maksimum. Ačiū. Labai atsiprašau pono Kohiček ir Lev Chevalier. Jūs neparodėte aiškiai, kad norit pasisakyti, aš nesupratau. Madame Chevalier yra šešėlinė pranešėja, o jūs, Žerom, net į sąrašą nebuvote įtrauktas. Guo vardu Benito įrašytas, bet aš suteiksiu jums žodį. Kaip Guo atstovui. Ačiū. Deja, aš esu tik inžinierius, nesu politikos specialistas. Todėl ir nesu šešėlis pranešėjęs šiomis temomis. Nes jūsgi žinote, kad kalbate e, su kolegomis, kurie yra labiau patyrę. Pirmiausia, mano gerbiamasis kolega Langen paminėjo, kad e, e, vyriausybės turi demontuoti jėgainės pagal savo sprendimą ir pagal savo finansavimą. Tai yra jų pareiga, tai yra jų sprendimas ir jie turi finansuoti. Nepaisant to, valstybių narių, trijų valstybių narių prisijungimą prie ES sutartise, kalbu apie tris valstybės - Lietuvą, Bulgariją ir Slovakiją. yra numatytas brandolinių jėgainių išmontavimas. Tai yra primetama, tarsi prievalė nustatoma Europos komisijos. Todėl mes turime prisidėti prie išmontavimo. Mane pritrenkė tai, kad dabar kažkas iš Europos komisijos, neturėdamas jokio techninio supratimo, staiga nusprendžia padidinti kiekvienos valstybės narės finansavimo dalį. Norėčiau paraginti tuos komisijos ekspertus ateiti ir padiskutuoti su manimi techniškai. Ar jie žino, kiek cemento reikia nuimti? Koks yra radiacinis fonas? kokie, kokios medžiagos yra naudojamos. Ar jie supranta, kaip reikia su plienu ir kompozitinėmis metalo medžiagomis elgtis. Ar jie supranta, kad uh, ypač Lietuvoje, yra tarpinė zona 10 km. Laikino saugojimo vieta ten yra įdėkta. Ir jeigu kažkas anksčiau, senais laikais būtų tokį didelį e, pastatą turėjęs išmontuoti, būtų velgiamasi e, kitaip. Aš e, šias, šios klausimus šiek tiek išmanau. Ir apie tai mes turim kalbėti. Be to, be, be to manau, kad vakar mes labai daug kalbėjome apie ateities tyrimų problemas turime išnagrinėti, kaip elgti su skirtingo radioaktyvumo medžiagomis. Silpnai radioaktyvimis, labai radioaktyvimis medžiagomis. Kaip tos medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos? Apie tai mes turėtumėm kalbėti programuose. Ateityje, kai atliksime tyrimus, privalu tai numatyti, nes šiandien kalbame apie dešimtis reaktorių Vokietijoje, apie šiuos reaktorius, kuriuos šiandien e, aptarėme šiame pranešime. Bet yra ir kitų mažesnių reaktorių, pavyzdžiui, vienos centre, universitete vienos yra toks reaktorius. Ateitie tą reaktorių irgi reikės e, išmontuoti, kaip ir tuos veikiančius elektrinėse. Aš esu tikras, kad daugelis universitetų turi mažų reaktorių. Ir anksčiau ar vėliau susidursim su problema, ką daryti su tom medžiagomis, kurios yra tuose reaktoriuose. Kaip e, elgtis su e, nedidelio ir didelio radioaktyvumo medžiagomis. Tos žinios yra labai vertingos, jomis turėtume pasitelkti ir Vokietijoje, ir Austrijoje, ir Italijoje, ir visur kitur. Turime sukurti tokią programą, kuri padėtų išspręsti problemas ateityje. Aš manau, kad ponas Langenas su manim sutiks. Ačiū, panelė Ševaliu. On behalf of uh, ENF, I understand. ENF. ENF frakcijos vardu. <laughs> Dėkuoju, pane pirmininkė. Būtina užtikrinti uždaromų e, jėgainių finansavimą, taip pat e, lėšas e, e, atliekų saugojimui. Taruoju metu 58 procentų. 58 jėgainės, pavyzdžiui, Prancūzijoje lieka. Dabar e, tie uždarimai, kurie vyksta Slovakijoje, Bulgarijoje e, ir kitose minėtose valstybėse, turi vykti toliau. Tos e, valstybės, kurios yra sukaupusios e, patirties šioje srityje, turi dalytis tą patirtimį, taip pat ir patirtimi dėl atliekų saugojimo, tai turi būti, tuo turi pasinaudoti visos kitos valstybės, be kitako ir e, tam, kad būtų <clears throat> optimaliau kūriamos naujos e, jėgainės, taip pat e, kalbant apie energetinius rinkinius, čia neturi būti remiamasi ideologiniais principais, valstybėms narėms turi būti numatoma laisvė. Bulgarija ir Slovakija jau prarado dešimtis milijonų e, eurų dėl to, kad e, buvo uždarytos tos e, jėgainės, todėl dabar toms valstybėms turi būti padedama, užtikrinant saugumą. Ir aišku, sukaupta patirtis uždarant uh, šias jėgainės, komisija neturi kištis į strateginius valstybių narių sprendimus ir pasirinkimus. Būtų logiška numatyti vieningą programą ir bendrą išteklių naudojimą bei e, patirties perkelimą iš vieno projekto į kitą. Taip pat reikėtų fiksuoti maksimalų kofinansavimo procentą 50 procentų maksimumas, man atrodo, būtų labai tinkamas dalykas tam, kad valstybės narės prisimtų savo e, atsakomybę. Dėkoju. Ponas e, Langen buvo du kartus paminėtas pono Kohličia, galbūt jūs galėtumėte reaguoti. Dėkoju. Diskusija tampa pakankamai e, karšta. Mūsų kolega vicepirmininkas ir inžinierius e, teigia, jog e, jisai turi techninių žinių kaip, kaip inžinierius. Aš mm, nenorėčiau dabar gilintis vien tik į techninius aspektus, e, o jeigu tai darome, tai turime tai daryti išsamei. 800-900 e, milijonų yra numatyta poveikio vertinimui. Žinome kitus e, skaičius, tie skaičiai yra pakankamai įspūdingi. Yra aštuoni pirmos kartos blokai tar, tarybinės sistemos, tarybinio tipo e, blogai ir e, tos valstybės, kurios e, e, juos turėjo, turėjo įsipareigoti uždaryti. Tai buvo visiškai pagristas dalykas. Kalbant apie Ignaliną prieš dešimt metų, 2008 metais, aš puikiai e, prisimenu, jog e, vienas e, rusų kilmės ekspertas sakė, jog 300 milijonų e, eurų yra investuota gerinant saugumą. Tačiau kiekvienais metais įvyksta 30-40 e, incidentų, dabar jų nebėra. E, tuo tarpu reikia uždaryti tą e, elektrinę. E Ignalinos atveju kofinansavimo dalis komisijos 80, e, o kitų, e, kitais atvejais 60 procentų. Prašom, labai, labai, tik tai labai trumpai žodis komisijai, ponas Masimo Garyba. Pone pirmininkė, galbūt aš e, kol kas susilaikysiu nuo tolesnio komentavimo. Uh, Tuomet žodis e, pranešėjui Petrui Korumbašev. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pasakyti keletą žodžių ne kaip pranešėjas, bet kaip Bulgarijos parlamento narys. Aš manau, kad e, pakankamai ciniškas sprendimas buvo reikalauti, kad tos valstybės uždarytų savo jėgainės. Tai buvo tam, tam tikras ultimatumas. Taip kaip ponas Koplyčiak sakė, tai nebuvo su, tų valstybių e, suver, suverenus e, sprendimai. Tai buvo sąlyga narystiai Europos e, sąjungoje, kurioje tuo metu buvo 15 e, valstybių narių ir buvo pasakyta e, aiškiai, arba jūs uždarote tos reaktorius ir įstojate į Europos Sąjungą, jeigu neuždarot, neįstosite. E, Bulgarija ir Lietuva sutiko su ta sąlyga, kaip mano kolega sakė, Lietuvos reaktorius, Lietuvos jėgainė galėjo dirbti iki e, daug ilgiau. Kas yra? Reaktorius Bor 140. Ir e, aš sakau tai kaip e, asmuo, kuris bendravo su visomis e, tri, trimis e, vyriausybėmis. Tad aš nemanau, kad komisija dabar e, bando išvengti savo įsipareigojimų ir tai nėra geras e, e, dalykas, kuomet mes kalbam apie suverenės valstybės ir suverenius sprendimus. Tai turėjo būti tokie sprendimai, tačiau uždarimas, jėgainių uždarimas buvo iš ankstinė sąlyga stojant į Europos Sąjungą, tad dabartiniai komisijos E, komentarai dėl kofinansavimo procento e, mažinimo tikrai nėra teigiamas dalykas tame e, kontekste. Bulgarijos ir Slovakijos jėgainės yra pakankamai mažos ir uždarimas vyksta labai e, sėkmingai. Aš tikiuosi, kad abiejoms šioms e, valstybėms viskas vyks e, sklandžiai. Aš taip pat e, pasisakau už bendro mokslinių tyrimų centro finansavimą ir ateityje turėtume taip pat e, užtikrinti patirties ir informacijos sklaidą apie įvairių tipų reaktorius. Ir tai galėtų būti panaudota ir ES, ir už jos ribų. E, spalio 18 diena yra e, galtinė data pakeitimų, pakeitimui. Į trikomitete bus balsuojama e, lapkričio 8 dieną. Dabar 11 punktas - Europos įtar gyvendinimo ir brandolių sintezės energetikos vystimo bendroji įmonė. Aišku, šis projektas yra ne tik ES, jis yra tarp, tarp, tarptautinis projektas, tai uh, yra pono Marineskų pranešimas. Aš tik tai noriu priminti kolegams, jog šituo atveju taryba neprivalo konsultuoti su Europos parlamentu šito klausimu, bet Europos parlamentas nusprendė pateikti savo poziciją šiuo pranešimu, parengtų savo iniciatyvą. Tema yra labai svarbi, mes jau esam diskutavę ne vieną kartą šituo e, klausimu. Ir e, šį kartą E, šiuo pranešimu mes teikiam savo e, poziciją, savo reakciją dėl e, komisijos pasiūlymo, dėl 47-48 Euratomo sutarties straipsnių ITER klausimų, kur kalba sukasi apie įvairius privalumus ir turint omenyje, kad mes leidžiame daug pinigų šitiems dalykams, Tai yra mums svarbu ir dabar žodis ponui Marinesku, pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ITER yra labai svarbus projektas. Aš manau, kad turime ir toliau remti šį projektą. Pastaruoju metu šis projektas vykdomas pakankamai dinamiškai, nebėra tų problemų, kuri buvo iškilę anksčiau. Dabar e, vyksta išorinis auditas ir jisai rodo, jog šis projektas gali būti labai rezultatyvus, labai vaisingas. Aš miniu kai kurios administracinius aspektus savo pranešime, nes. E, nežinome, kiek narių bus e, ITER komisijose, kaip dažnai rinksis tos komisijos ir kitų neaiškių dalykų, o dėl kitų aspektų aš visiškai pritariu e, Europos komisijai, jos pasiūlymo turiniui. Dėkuoju, buvo labai aiškiai išdėstyta jūsų pozicija ir pakankamai ryštingai išsakyta. Ponas Zanonato e, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti gerbiamam Marineskui už pranešimo projektą. Aš pritariu didžiai daliai e, pranešimo turinio ir manau, kad iš tikrųjų reikia užtikrinti tinkamą finansavimą. E, ITER e, projektui brandolių sintezės srityje ir reikia užtikrinti, e, kad brandolių sintezė ateityje būtų naudojama kaip tvarus energijos e, šaltinis ir reikia užtikrinti brandolinės sintezės kontrolę maždaug valandos trukmei busimoje DFP. Šitie dalykai turi atsispindėti ir ES turi prisimti savo įsipareigojimų šiame kontekste, kaip kad turi padaryti ir kiti tarptautiniai e, partneriai. Aš e, manau, kad e, Marinesku pranešime ypač svarbi ta dalis, kur kalbama, kur komisija yra kviečiama užtikrinti sinergiją tarp ITER ir e, Euratomo e, mokslinių tyrimų ir mokymo programos. Pranešėjas taip pat kalba apie standartus ir procedūras dėl indėlio e, natūrą ir e, taip pat e, jisai kalba apie komisijas, jų statusą, narius, e, tų narių atlyginimus ir kitus aspektus. Šitais klausimais pranešėjas nori papildomos informacijos ir norėčiau e, paklausti, e, ką pranešėjas turi e, galvoje, e, siūlydamas e, priimančios e, valstybės finansavimo e, įsipareigojimus. Aš pateiksiu taip pat e, tam tikrą skaičių pakeitimų. E, ir e, norėčiau priminti, jog reikia numatyti pakankamai veiksmingą darbų e, grafiką, kad viskas būtų veiksminga. Taip pat e, komisija akcentuoja rizikos valdymo aspektus bei vis, viso valdymo proceso supaprastinimą. Aš e, manau, kad e, tai, kad e, taryba neprivalo konsultuotis su parlamentu, nėra labai teigiamas dalykas ir turėtume siūlyti Euratomo sutarties pakeitimus, kad šitas dalykas būtų ištaisytas, todėl kad reikėtų, kad parlamentas kaip e, teisėkuros partneris turėtų daugiau e, prerogatyvų šituo klausimu. Baigdamas dar norėčiau paakcentuoti simbolinę e, šio projekto e, vertę, kad ar aš centre dirba labai e, didelis skaičius pasaulinio lygio E, mokslininkų. Mes e, turime galvoti apie veiksmingumo užtikrinimą ir optimizavimą. Taip pat turime atsižvelgti į visą proceso galimus, galimą vėlavimą. Pone Rivazį, dėkoju, pone pirmininkė. Šis projektas, ITER projektas, uh, turint omenyje pranešėjo pakeitimus, jisai sako, jog e, ITER e, išspręs klimato kaitos problemas. Klimato kaitos problemos, jeigu 2050 metais temperatūra pakils 3 laipsniais, tai bus per vėlu jeigu 25 e, metais keturiais, e, jeigu e, dar vėliau keturiais laipsniais, tai taip pat bus per vėlu. Tad šis energijos šaltinis potencialiai uh, E, begalinis, užtikrina konkurencingumą ir yra tvarus, kaip sakoma pranešime. Aš manau, kad čia einama per toli. Sakoma, kad tai užtikrins konkurencingumą. Pasižiūrėkime, kokia buvo pradžia. 5,9 e, milijardai, dabar jau 19 milijardų finansavimas pasiekė. Įdomu yra tai, kad e, jungtinių valstijų energetikos departamentas įtervertina 60 milijonų. 60 milijardų e, dolerių. Ir kiekvieną kartą mes kalbame apie tai, kad sąnaudas reikia mažinti. Interstat e, kūrimas buvo komplikuotas. Europa dalyvauja, tačiau dalyvauja ir kitos e, ne Europos valstybės. Ir čia matome, kad yra tam tikrų ekscesų, yra taip pat ir techninių problemų. Mes norime Saulę įdėti į, į į tam tikrą dėžę. E, tačiau e, neturime techninių priemonių kol kas išspręsti visoms e, kylančioms problemams. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kada jūsų nuomonė ITER bus prijungtas prie elektros tinklų, nes ITERis tai yra tik tai plazmos kūrimas. Ir yra antrasis blokas, antrasis blokas yra tik tai demonstracinis, o paskui trečiasis bus jau gamybos reaktorius. Ir kokie terminai, sakėme, kad 50 metais, tačiau kadangi jau vėluojame, tai kada iš tikrųjų tai įvyks? Toliau, e, ITER išmontavimo kaštai, tie kaštai, e, tos sąnaudos taip pat yra įskaičiuotos. 2010 e, metais buvo atlikti apskaičiavimai, reikėtų juos dabar atnaujinti. Sakoma, kad ITER energija bus e, e, švari. Aš e, puikiai išmanau šitos dalykus, nes dirbau nepriklausomoje laboratorijoje. Tačiau bus daug aktyvaus vandenylio ir jeigu bus kokia nors avarija, tai pateks į aplinką. Taip pat e, vyksta neutronų bombardavimo procesai ir išsiskiria radioaktyvios e, e, įvairios e, medžiagos. Tad radioaktyvių atliekų problema taip pat kyla. Aš manau, kad įteris apskritai yra vienas iš didžiausių pinigų švaistimų. Reikia energetikos transformacijos, atsinaujinančių energijos šaltinių. Visi kalbame apie klimato kaitą, bet tų problemų mes neišspręsime šituo projektu. Tikrai. Uh, Tad tiek būtų, mėly kolegos. Ir aš pritariu socialistų kolegai. Reikia peržiūrėti Euratomo sutartį, pakeisti ją, todėl kad e, parlamento nuomonės čia yra nepaisoma ir e, reikėtų dėl to keisti šią sutartį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kitas kalbėtojas yra ponas Kochliček, vicepirmininkas, ponas inžinierius. No, ja se omlouvám, Eh, ale já s paní kolegyní nebudu souhlasit. My jsme se všichni. Dėkoju, negaliu stikti su kolega. Mes jau senai diskutuojame apie šios klausimus. Vakar daug kalbėjome apie ateities mokslinio tyrimų programas, apie mokslinės plėtros programas. Ir ten buvo kalbėta, kad e, tikrai reikia išlikti tas programas, kurios pačios svarbiausios. Brandolių sintezės programa, na, tikrai yra labai svarbus dalykas. Jūs kalbėjote apie tas, tarkime, medžiagas, kurios turi atlaikyti aukštą temperatūrą ir panašiai, visi dalykai yra tikrai su, nežinomi. Bet kita vertus, mes jau tam reaktoriu galime pagaminti plastiką, plazmą, atsiprašau. Tai yra, IT reaktorius jau pagamina plazmą. Ta plazma dabar yra bandoma sukondensuoti, tai yra tikslas. ir tai niekaip nepaveikia aplinkos, niekaip nesisieja su klimato kaita. Paskui bus kitas etapas, kaip jūs gerai pasakėte, kad e, paskui bus kitas etapas, kada jau bus e, pagaminta e, atskiras įrenginys ir tuomet bus peita į trečiąjį etapą. Tikimės, kad vaikai mūsų pamatys šitą etapą turbūt. Tada galbūt jau bus galimybė gaminti energiją Taigi dabar yra atliekami baziniai tyrimai, bet be tų bazinių tyrimų mes niekada negalėsim pažengti šioje srityje. Niekada negalėsim įvertinti galimos pažangos šioje srityje. Ir vis tik šie pamatiniai tyrimai yra unikalūs. Tad yra e, kitaip negu sakėte. E, klausėte, kaip reikės, pavyzdžiui, išmontuoti tas naujas medžiagas. Na, aš tik noriu pasakyti, kad kol kas kalbama tik apie fundamentinius tyrimus. Tad e, tikrai reikia tos tyrimus paremti. Kol kas negalime to grįsti konkurencingumo argumentais, negalima kalbėti apie žmonių laisvą judėjimą šioje vietoje, bet galima kalbėti apie laisvą idėjų judėjimą. Ir kaip tik tokie pamatiniai tyrimai mums gali padėti įsilaikyti prieš akiją pasaulyje. Būtent todėl reikia palaikyti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Kolega Tamburano. Dėkoju pranešėjui už pranešimo pristatymą bandoma pagerinti bendros įmonės e, veiklą, remiantis e, gerą valią. Mes galėtume e, paremti kolegos pranešimo pagrindinius aspektus, kaip sakė ponas Zanonato, labai svarbios parlamento prerogatyvos čia. Reikia užtikrinti, kad parlamentas savo poziciją galėtų pateikti čia bendro sprendimo procedūros kontekste, kalbant apie apie e, finansavimą ir finansavimo didinimą mums kyla abejonių, ne todėl, kad e, manome, kad moksliniai tyrimai e, šioje srityje nesvarbus, bet todėl, kad šis projektas pareikalauja labai daug ES lėšų ir daugelis dalykų netapo aiškesniais ir konkretesniais 18 metais. Labai svarbu, kad parlamentas vaidintų uh, E, šiame sektoriuje svarbesnį vaidmenį ir reikia užtikrinti taip pat, kad šis energijos šaltinis taptų tvariu, konkurencingu ir švariu energijos šaltiniu. Tad, tačiau mes žinome, kad iki 50 metų mes nepasieksime konkrečių rezultatų brandolio sintezės e, srityje, ES ir valstybėse narėse. Tad galime sakyti, jog tunelio gale dar nematome šviesos, e, kurdami švario, švarę e, e, energijos rūšį ir kol ją sukursime, galbūt žemė bus sudeginta. Mes turime veikti greitai, kol nekylo ekonominė, aplinkosauginė ir ekonominė katastrofa. Ir moksliniai tyrimai turi būti orientuoti taip, kad mes spręstume dabar iškylančias problemas dėl energijos e, švarumo, dėl virtualaus energijos e, kaupimo ir kitų mums svarbių aspektų. Mes turime nebešvaistyti vertingos energijos e, transporto e, sektoriuje, taip pat e, turime nešvaistyti energijos kitur, nes nebeturime laiko tai daryti. Filosofiniu požiūriu čia turime žiūrėti toliau, ne vien tik tai techniniai aspektai žmonija turi suprasti, kad e, energetika mūsų planetoje nėra begalinė. Aš bent jau to dvėjoju. Dėkuoju, ponė Liuševalie turėtų pasisakyti, tačiau jos nėra salėje. Šiuo metu atrodo. Tada ponė Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Marinešku. Jo pranešimas yra puikus. Priminsiu, jog ITER nėra vien tik ES projektas, tai yra tarptautinis projektas. ES yra prisėmus e, įsipareigojimų kartu su kitomis pasaulio valstybėmis e, gyventi tą projektą. Pliusas yra tas, kad ITER, ITER e, yra ES teritorijoje mes e, užtikriname 45 procentus finansavimo. Aišku, tai labai ilgalaikis projektas, labai naujas, inovuojantis projektas e, ir savaime suprantama, investicijų graža nebus užtikrinta iš karto. Tai yra ilgalaikis projektas, kuris bus ypač aktualus ateinančioms kartoms ir dabartiniai politikai turi galvoti apie ateitį ir apie ateinančias kartas, būsimas kartas. Šis projektas yra labai ambicingas, labai uh, sudėtingas, be kita ko ir dėl tos tarptautinės dimensijos. Ir e, šis e, projektas yra susijęs su daugeliu teigiamų aspektų, e, net, kurie neapsiriboja vien brandolių sintezė. Šis projektas leidžia sukaupti tokių žinių ir pasiekti tų, tokių žinių lygį, kokio šiandien nėra. Tad investuoti į šią sritį, siekiant e, kurti visiškai naujus e, dalykus, jo labiau, kad e, tai turės įtakos daugeliu į pramonės sektorių. Kitaip sakant, tie teigiami aspektai neapsiriboja vien tik tai brandolių sintezė, yra daugybė kitų aspektų susijusių su žiniomis, inovacijomis. E, kurie bus e, labai svarbus. Ir mes neturėtume lyginti su atsinaujinančiomis energijos e, rušimis, mes dedame pastangas atsinaujinančių energijos rušių naudojimo klausimų, tačiau šitie dalykai nėra iš principo palyginami. Aš manau, kad e, šis projektas tikrai vertas mūsų palaikymo dabar ir ateityje. Dėkoju. Pone Mūdi, toliau. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai, šiandien pranešėjams už įdėtas pastangas. Ačiū sureaguoti ir į kolegų komentarus ir prie jų prisidėti. Projektas yra tikrai įspūdingas ir svarbus. Tikrai toks dalykas, ką ES turėtų vertinti, jam turint galvoje, kaip E, kad tai gali paveikti mūsų atsaką į klimato kaitą taip pat. E, na, aišku, negali būti vienintelis atsakas, nes mes imamės kitų priemonių, tačiau šis aspektas taip pat yra svarbi to dalis, būtina dalis, tai yra tikrai labai drasus atsakas į klimato kaitos pavojus ir taip pat į kitus technologinius iššūkius. Be to, reikia turėti galvoje, kad jau šis dalykas yra naudingas Europos piliečiams, kūriamos darbo vietos kūriamos naujausios technologijos. Pavyzdžiui, kalbam apie nuotolinį valdymą, apie naujoviškas medžiagas, kalbam apie mokslinius duomenis, kurie generuojami šiam projekte. Kaip jau sakė kiti, tai yra tikrai išskirtinai tarptautinis projektas savo užmojo mastais. Ir mes čia vadovaujame, mes vedame. Kaip sakė pane Grostet, Europoje pats projektas vyksta. Ir kaip tik tas tarptautinis ligmuo ir yra aktualus ir norėčiau jo baigti. Na, turėkime galvoje, kad labai svarbu yra kaip tik tas bendras projektas, kuris įgyvendinamas su ITER. Tad reikia tikrai, matys, na, reikia, kad plėtotųsi šis projektas, nes Reikia užtikrinti, kad iki 25 metų būtų galima perėti prie antrojo etapo. Ta norėčiau labai pabrėžti, norėčiau, kad tai būtų įtraukta į dok šį dokumentą. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Mūdį. Toliau. Pone Leševalyje. Ar norite pasisakyti šiuo klausimu? Ne? Gerai. Dėkuoju. Toliau Europos komisijos vardu energetikos direktoratas ponas Masimo Garyba. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, jums dar reikės išklausyti mano nuomonės. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai už puikų darbą, už puikius komentarus komisijos pasiūlymui. Kaip minėjo pranešėjas, dauguma komentarų siejasi su administracinės klausimais bet vis tiek yra labai svarbus, kad būtų galima pasiūlymą sustiprinti, kad pasiūlymą paremtumėte. Tad komisija tikrai atsižvelgs į tuos komentarus. Toliau. Išklausiau pasisekusiųjų komentarų. Ir manau, kad čia svarbu pabrėžti, jog ITER yra didžiulis ir ilgalaikis tarptautinis projektas. Tai matome, kad čia yra atliekami patys naujausi moksliniai tyrimai. Ir tai taip pat yra darbo vietų šaltinis. Ir tai taip pat yra. Mm, šis projektas taip pat generuoja ir užsakymus Europos pramonė plačiaja prasme. Ir tai daroma jau dabar, o ne už 20-50 metų. Taip pat tai yra ES atsako į klimato kaitą dalis. Tačiau negalima šio projekto poveikio klimato kaitai įvertinti vien jo dabartinės pasiekimais. Manau, kad komisija jau labai paaiškino ITER situaciją, kai pernai buvo paskelbtas komunikatas. Pana Zenonato paminėjo tą komunikatą savo pasisakymo metu. Komunikate mes labai aiškiai analizuojame situaciją, kokia yra esama situacija ir ko reikia toliau. Kalbame ir apie finansinius išteklius, kurių reikės iš kitos daugiametės finansinės programos ir taip pat apie tolesnius poreikius. Poreikius tuomet, kai jau bus pasiektas didesnis veiksmingumas šio įrenginio. Nepamirškime, kad dabar komisija siūlo 6,07 milijardus eurų iš dabartinės daugiametės finansų programos. Taip pat buvo iškelti du klausimai iš e, žaliųjų pusės. Pirmiausia, kada Inter bus prijungtas prie tinklo. Na, norėčiau pasakyti, kad Inter nekūriamas, kad būtų prijungtas prie elektros tinklų. Inter turi įrodyti, kad e, iš techninės ir mokslinės pusės yra įmanoma brandolių sintezė kaip energetikos šaltinis. Tai reiškia, kad reikia įrodyti, kad šis renginys gali pakankamai ilgai išgauti daugiau energijos, negu į jį energijos įdedama. Bet tam reikia tam tikrų parengiamų žingsnių. Ir toliau bus remiamas įtar patirtimi, kuriant tos kitus įrenginius ir taip pat siekiant pasiekti šių įrodymų. Ir čia dar yra įvairių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Reikia kol kas, reikia spręsti tos klausimus prieš dar sukuriant patį įrenginį ir prieš jį jungiant. Toliau kitas klausimas buvo uh, keliamas dėl tam tikrų nu- nuostatų. ITER sutartyje yra numatomas finansavimas taip pat ir įrenginio eksploatavimo nutraukimui. Ir taip, tikrai tiesa, įrenginys tikrai sugeneruoja tam tikras radioaktyves medžiagas, tačiau tai visai kitokios medžiagos negu tai, ką gamina įprastiniai reaktoriai. Tad ir technologijos yra kitokios ir gerokai paprastesnės. Taip pat ir beje, tų medžiagų gyvavimo ciklas yra gerokai trumpesnis. Tuo ir baigsiu. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Ponui Marineskos teiksiu žodį. Galėtų užbaigti mūsų diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė, tik norėčiau sureaguoti į klausimą Primačia šalyje tikrai jokių problemų nekyla, puikiai su jie bendradarbiaujama, ir puikiai ten bendradarbiauja. Taip pat yra Europe for Energy projektas, greta to veikiantis, taigi tikrai jokių problemų nėra su nijočių projektu. Kita vertus, vėlgi tai yra kalbama tik apie neformalius sutarimus, o tai reikėtų formalizuoti. Būtent e, to aš siekčiau. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau dar pridurti, kad, e, kad kolegos taip norėtų aplankyti patį projektą. Tikrai būtų labai įdomu ten, ten apsilankyti. Ir manau, kad visi sutinka, jog tikrai ES turėtų būti inovatyvi. Taip, tačiau su inovacijomis visuomet yra rizikos neprimdami rizikingų sprendimų mes tikrai nepastumėsim inovacijų srityje. Taigi, jeigu projektas būtų stabdytas, būtų iš vis nužudyta inovatyvumo idėja pati. Tiesiog nėra kitų, kitų čia pasirinkimų. Reikia eiti tolin. Be abejo, būtina taip daryti. Tikrai tarptautinis projektas, tai yra mes turime, pirminink... mes turime vadovauti čia. Uh, Pakeitimai gali būti iki, iki spalio 11 dienos. Balsavimas įtrė bus lapkričio 21 dieną. Toliau pareikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Europos regionės plėtros fondas, Islandos fondas. Žavo, Žavo Ferreira yra nuomonės referentas iš GUE frakcijos. Ir dabar rengiamas, žinoma, kitai daugiametį finansiniai programai. Europos komisija pateikė reglamento pasiūlymą dėl Europos sienos plėtros fondo, dėl konvencijos fondo, e, atsiprašau, sanglos fondo. Tai buvo padaryta gegužės 29 dieną. Taip pat numatomas naujas bendras reglamentas dėl Europos sienos plėtros fondo ir sanglos fondo. Tas reglamentas bendrai apibrėžia tikslus abiejų fondų, taip pat paramą iš teikiamų fondų, taip pat veiklą, kuri negali būti remama iš šių fondų. Taigi, galime ir iš mūsų komiteto svarbiausius klausimus taip pat susijęti su, šia, su šiais e, fondais ir juos aptarti. Miguel Viega kolega pakeis pranešėją Žao Ferreira. Taigi prašau, žodis jums, pradėkite diskusijas. Dėkuoju, ponia pirmininkė, kalbėsiu portugalų kalbą. Taip, norėčiau trumpai pristatyti, kodėl aš čia esu. Mano kolega ponas Ferreira negalėjo dalyvauti posėdyje, nes turi kitų skubių reikalų Portugalijoje. Tad atvykau aš jį pakeisti ir perskaitysiu jo pasisakymą. Pranešėjas remiasi štai kokiamis pamatinėmis nuostatomis. Pirmiausia, reikia išsaugoti pamatinės anglos politikos funkcijas. O tos funkcijos tai yra teritorinės ir socialinės, socialinės neligybės ar, ar netolygumų mažinimas ES. Taigi tai turi būti pagrindinis siekinys anglos politikoje. Tai yra pagrindinė gairė, kurią reikia remtis, kalbant apie šių fondų orientavimą. Komisija konsultuojasi rengdama šį reglamentą ir iš konstatacijų matoma, kad didžioji pasakysiųjų dauguma sako, kad tas regioninių netolygumo mažinimas yra itin svarbus klausimas, kurį reikia dar stiprinti ir taip pat reikia užtikrinti didesnį įtraukumą, reikia kovoti su tais netolygumais. Taigi tai yra esminis dalykas, tai yra pagrindinė prielaida, todėl mūsų išvados yra šiek tiek neigiamos, kalbant apie naują reglamentą. numatomas 10 procentų mažinimas socialiniam fondui, 45 procentų mažinimas Slanglos fonde, tikrai didžiulė, tikrai blogos naujienos, kurios labai pakenks pamatiniams tikslams, kuriuos prieš tai minėjau. Be to, tas mažinimas gali būti toks dvigubas Tai yra iš vienos pusės mažinamos sumos, mažinamos lėšos, o iš kitos pusės taip pat mažinami ir, ir tikslai, panaikinami kai kurie tikslai ir taip pat e, ribojamas, ribojamas galimybės visiems narėms pasirinkti tikslus, ribojama taikymos rytis. Taigi būtent su šiais siekiniais mes bandome kovoti savo siūlomose pakeitimuose. Negalime leisti didėti netoligumams. Kita vertus, reikia užtikrinti, kad fonde būtų tam tikro lankstumo. Taip pat norime atkreipti dėmesį į teminio koncentravimo kai kurias aspektus. Čia reikėtų atvykti į tai, kad manome, kad e, rekomendacijos skirimas atskiria šaliai gali padėti su, sumažinti neigiamą poveikį teminio koncentravimo. Norime, kad valstybės nars galėtų tinkamai skirstyti finansavimą tiems regionams, kaip valstybės narėms e, to atrodo, kad reikia. Vis tik juk tarp kiekvienų didelių skirtumų. Taigi štai yra viena iš temų, kurias lies mūsų pakeitimai. Kitas dalykas - aukštos kokybės visiems prieinamos viešosios paslaugos. Taip pat tvarus, aukštos kokybės viešas uh, transportas regionuose, kuris išmestų, kuris naudotų mažai anglės. Reikia remti geležinkelius, Reikia remti tradicinius pramonės sektorius, jų dalyvavimą vertės grandinėse. Reikia taip pat uh, užtikrinti, kad galėtų atsinaujinti tie regionai, kuriuose pramonės mažėja. Ir tai yra labai svarbu, nes be darbo vietų nebus sanglaudos. Nėra niekaip įmanoma išlyginti netolygumų tarp regionų, jeigu jose nebus pramonės atkūrimo ir darbo vietų kūrimo. Kitas svarbus dalykas kompetencijų plėtojimas, infrastruktūros plėtojimas, kad būtų galima užtikrinti mėlynosios ekonomikos plėtojimą. Kitas dalykas, e, svarbu atsveikti taip pat ir į infrastruktūros plėtojimą, taip pat ir būsto plėtrą ir nepamiršti į atskirų poreikių, kurios e, turi labiausiai nutolę regionai, nes dabartinė situacija yra visiškai neprimtina. Taigi tokie yra mūsų pirmieji pasiūlymai. Pranešėjas dėkoja sekretariatui už paramą ir taip pat, žinoma, pranešėjas mielai bendarbiausiu su kitais šiliniais pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju. Tikrai labai svarbus pakeitimai iš įtrio komiteto perspektyvos. Be abejo, reikia antikamai būti finansavimą su biais klausimais, o dabar EPP vardu Denis Ratke. Prašau. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz. Kolegos, ponios ir ponai, labai ačiū. Nors šiandien negalėjo atvykti ponas Ferreira, aš noriu jam padėkoti už visus pateiktus pasiūlymus. Ir be abejo, aš labai norėsiu bendradarbiauti toliau su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad kitą mėnesį mes jau galėsime ženkliai prisidėti prie pagrindinių ES klausimų sprendimo. Kodėl man asmeniškai šis klausimas toks svarbus? Visų pirma, esu kilęs iš Vokietijos kaimo. Mūsų zoną suformavo anglis ir plienas, bet greitai paskutinė kasykla bus uždaryta. Plieno pramonės dar šiek tiek liko, bet anglies nebeliko per pastarosius trejus dešimtmečius. Bet ir plieno sektoriu prarandame vis daugiau ir daugiau darbo vietų. Todėl dabar mano gimtasis regionas, kaip ir daugelis kitų Vokietijos ir Europos regionų, išgyvena struktūrinius pokyčius, o tai yra labai sudėtinga. Negalime tokių dalykų išspręsti tik regionui vienam ar nacionaliniai valstybei. Reikia ES paramos. Turime gerų pavyzdžių, kaip struktūriniai pokyčiai atnešė palankių poslinkių Tačiau ir blogų pavyzdžių galime rasti. Pavyzdžiui, mano gimtajame mieste žmonės prarado daug darbo vietų pramonėje ir tas e, industrinės e, darbo vietas pakeitė darbo vietos paslaugų ar logistikos sektoriuose su minimaliu atlyginimu. Taigi socialinė bazė pradeda irti čia ir pradedame kalbėti apie sanglaudos politikos e, gerinimą. Man atrodo, kad Europos komisijos pasiūlymas yra sveikintinas, kad e, ir silpnesni, ir stipresni regionai galėtų gauti paramos, ypač restruktūrizavimui. Aš manau, kad Europos komisijos pasiūlymas leis pasiekti rezultatų vietos lygmenių ir jeigu vietos ir kiti lygmenys e, palaikys gerą ryšį, galėsime užtikrinti daugia sluoksnį valdymą ir e, tas e, skėtinis valdymas galės būti pasirinktas. Aš visą tai vertinu palankiai. Man atrodo, kad šios temos, kurias šiandien aptarėme, yra svarbios ne tik dėl dabartinių klimato problemų. Turime galvoti ir apie socialinių teisų įgyvendinimą. Turbūt e, iš Europos parlamento nario e, tokių minčių ir reikia tikėtis. Ponas Junkeris jau anksčiau yra sakęs, kad socialinės teisės yra labai svarbios ir labai e, gerai, kad tai atspindėta komisijos pasiūlyme. Paskutinis dalykas - imigrantų integravimo tema. Dėl jos Europos, parlament, Europos Sąjunga kol kas neturi vieningos nuomonės. Labai svarbu, kad tos valstybės, kurios yra pasirengusios pabėgėliams padėti, sulauktų ES paramos migrantų integravimui. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Ačiū kolega. Ačiū už visus komentarus. Toliau. Rupert Matthews. Jis kalbės EKR frakcijos vardu. Chairman. Um, I would like to congratulate the rapporteur on his draft opinion. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjai parengus tokį nuomonės projektą, turime parengę kompromisą. Ir mes uh, regionų generalinio direktorato gairių esame gavę dėl energetikos ir ekonomikos, kas anglos politika yra labai svarbi ES ekonomikai ir klėstėjimui, tai yra labai reikalinga, todėl mes žiūrėmės Europos komisijos pasiūlymų. E, labai didelė dalimi yra sudeltas dėmesys į palankius pokyčius, tokius kaip švarę energiją, e, informacijos ir komunikacijos technologijų prieinamumą. Be to, šis pasiūlymas nėra per daug preskriptyvus. Uh, E, mes e, suprantame, kad šis pasiūlymas galbūt papildys ekonominės valdysinos pasiūlymą. Tačiau, nors ir sutinkame su prioritetais, valstybėms narėms turi būti palikta maksimali laisvė atitinkamomis aplinkybėmis išskirti prioritetus. Aš taip pat džiaugiuosi siūlomais pas, su, pasiūlymai supaprastinti tekstą, tačiau reikėtų nuveikti daugiau. Pranešėjo pasiūlyme yra sveikintinų lankstumo elementų. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų turėti daugiau laisvės pinigus panaudoti savo prioritetams. Be to, valstybės narės turėtų siekti gyvendinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslų. Tai yra vienas iš pagrindinių energetinių pokyčių e, siekių. E, šiame pasiūlyme yra kalbama ir apie regionus, kurie kenčia e, nuo gyventojų bėgimo, traukimas. Čia turėtų būti taikomas ypatingos priemonės. Suprantame, kad e, turime e, pakeisti tendencijas. Taip pat pritarėme pranešėjo tikslams, e, tačiau manome, kad jeigu iškelsime visiško užimtumo tikslus, ekonomikos neskatinsime, net Paisant to, mes manome, kad galėsime pasiekti plačių kompromisų su pranešė ir kitais šešėliniais pranešėjais ir tikimės, kad šis komitetas galės galiausiai įtakoti galutinį sprendimą. To aš ir sieksiu. Ačiū. Labai ačiū. Aš suprantu, kad pona Rikė pakeis pone Lif, pone Viering. Mr. Rikė regrets he cannot attend the debate. Ponas Reikėja apgailestauja, kad diskusija šįryt negalėjo dalyvauti, dėja keletą pranešimų trankomitete, e, kuriuos jis rengia dabar yra e, nuspręsta aptarti. Mes dėkojame pranešėjui už gerą nuomonės projektą. Ponas Reikėsų pranešėjus sutinka ir noriu pabrėžti, jog vienas iš pagrindinių abiejų tikslų uh, E, abiejų fondų tikslas yra sumažinti ekonominius, socialinius ir teritorinės neligybės e, ženklus ES. Ponas Reikėjai supranta, kad e, regionų plėtros fonde turėtų būti orientuota koncentracija į temas ir jis sutinka su pranešėju, kad pro, skirtingos procentinės dalys jiems tikslams turėtų būti šiek tiek sumažintas. Ponas Reikėjai mano, kad kai kurie iš pakeitimų priedė e, yra per daug e, toli nueinantis, tačiau ir dar jis nori atkreipti dėmesį, kad yra e, klausimų, kurie neįeina į įtrę kompetenciją, nepaisant to, kad yra tokių minčių iš šio komiteto teigiama. Galiausiai ponas įtrė sutinka, kad Europos regionų plėtros fondui iš regionų plėtros fondų 20 milijardų būtų pervesta į socialinį fondą tai e, iš viso biudžetas yra 200 milijardų. Tai leistų infrastruktūros projektus valdyti centralizuotai ir e, socialinis fondas e, tą darė labai veiksmingai. Dabartinėmis nuostatomis jau 10 milijardų iš sanglaudos fondo e, į CEF yra perkelta iš 141 milijono. Ponas Rykė tikisi, kad jūs tokią kilnę idėją paremsite ir yra pasirengęs toliau apie tai su jumis padiskutuoti. Ačiū. Ačiū, ačiū už jūsų pasisakymą, ponė Griffin. Ačiū pirmininkė. Aš buvau pirmojo tikslo įgyvendinimo programos stebėtoja, kai e, savo regione buvau savivaldybės narė. Ir aš tada mačiau, kad Merseyside regioną būtent Europos pinigų dėka pavyko pakeisti ir būtent socialinio fondo lėšos buvo panaudotas. Nes čia kalbėjome ne tik apie infrastruktūrą, apie techninius pakeitimus, kalbėjome apie žmonių kvalifikacijos pakeitimą. Uh, kalbėjome apie vaikų priežiūrą, kad moteris galės sugrįžti į darbo vietą. Aš Liverpoolė kalbą apie tai sakiau prieš porą savaičių ir aš tada turėjau pripažinti, kad būtent Europa Liverpoolą ir jo regioną, jo veidą pakeitė. Džezi kaip tik sugrįžo iš kito posėdžio ir uh, Ten jūs girdėjote, kad labai svarbu, kad sprendimai būtų formuojami vietos lygmenių, atsižvelgiant į vietos aplinkybės. Regionai yra neįtikėtinai skirtingi. E, socialinė, ekonominė, e, pradinė e, padėtis labai skiriasi ir vietos kompetencija iš visų suinteresuotų pusių ir formuojant programas ir priimant sprendimus yra nepaprastai svarbi. Negalime tai leisti to daryti valstybės narės lygmenių. Sprendimai turi būti priimti vietoje atsižvelgiant į vietos specifiką. Ačiū. Very... Ačiū. Techninė labai svarbi pastaba ateičiai. Bet suprantu, kad jeigu kad jūs norėtumėt, kad mūsų sprendimai būtų lankstesni, aš noriu jūs teisingai suprasti, apie ką jūs kalbat. Toliau Panas Količek. Jis norėjo kažką pridurti. Bych eh, měl několik eh, poznámek eh, k tomuto tématu. Dėkuoju. Čekijos Respublika turi ne vieną pasienio regioną, kurie yra pakankamai atsilikę, bet to e, apie 300 vietovių susidarė su problemomis ir mūsų anglės ištekliai baigėsi. Mes e, norėtume, kad e, mūsų regionų vystimosi lygis panašėtų, skirtumai mažėtų ir todėl mes e, labai suinteresuoti tuo e, fondu. Yra taip pat infrastruktūrų priemonė, e, taip pat tarp valstybinio bendradarbiavimo priemonė, bet aš manau, kad labai svarbu didinti fondų naudojimo lankstumą ir taip pat reikėtų maksimaliai paprastinti administracinę tvarką. nes Čekijoje dauguma atsilikusių regionų yra kaimo vietovės, e, izoliuotos e, vietovės ir e, joms administracinė našta būna per didelė. Dėkuoju. Dabar komisijos, Europos komisijos vardu ponas Mori Džilanta. Ačiū pirmininkė, ačiū už uh, suteiktą progą pasisakyti. Dėkoju pranešėjai už uh, detalų darbą rengiant nuomonę. Europos komisija pasirinko tam tikrą poziciją po, apie, 2000, apie politiką po 2020 metų. Mes labai konstruktyviai vertiname sanglaudos politiką. Uh, E, jos reglamentavimas turi būti trumpesnis, paprastesnis ir lengviau įgyvendinamas negu iki šiol. Ir tai yra viena iš varomųjų jėgų mm, rengiant šį reglamentą. Ir e, tiek detalių mes tengiamės tik tai suteikti. Taigi galvojant apie turinį e, regionų plėtros fondo ir sanglaudos fondo, galiu pasakyti, kad stengiamės išlaikyti lankstų turinį penki politikos tikslai yra padalinti į maždaug 20 konkrečių tikslų, o dabartinėje struktūra yra 11 teminių tikslų ir daugiau negu 40 investicinių prioritetų. Taigi žymiai kompaktiškiau pristatoma politika ir valstybėms narėms bei regionams paliekama daugiau lankstumo. Tačiau reikia dar siekti pusiausviros. Ir ta pusiausvira susijusi su teminio koncentravimo reikalavimais, kurie yra vardinti komisijos pasiūlyme. Mes manome, kad teminio koncentravimo sumažinimas e, būtų e, klaidingas žingsnis, net jeigu dėmesys e, teminiam koncentravimui yra skiriamas tam, kad užtikrintume ryšį tarp Europos bendros politikos ir prioritetų ir sanglaudos pinigų panaudojimo. E, teminės e, koncentracijos yra e, sutelktos į inovacijas, ekologiškas investicijas. Tai turi būti ES e, pagrindinis prioritetas visose sritise. Regionus ir valstybėms narėms yra paliekamas lankstumas prisitaikyti, bet mes nenorėtumėm, kad būtų leidžiama per daug lėšų ir būtų išsirinkta tiek daug prioritetų. Dėl to iškiltų grėsmė, kad sumažės bendra įtaka ir e, tai atsispindės sanglaudos politikoje bendrai. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad e, komisijos pasiūlymo šeštasis straipsnis, kuriame kalbama apie išimtis finansavimui, e, buvo sukurtas stengiantis užmėgsti tiesioginį ryšį su kitomis ES politikos rytimis ir sukurtume priešingus rezultatus, jeigu politikos prioritetus nustatytume vieną kryptimį, o išlaidų prioritetus kitą kryptimį. Todėl šeštas straipsnis ir yra parašytas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, labiausiai atitolę regionai ultraperiferiniai regionai yra Europos komisijos prioritetas ir mes e, pasiūlymo dalį skiriame būtent tiems regionams, jiems turi būti skiriama žymiai daugiau negu kitiems regionams. Be to turi būti numatomas papildomas lankstumas pasiūlyme, kad būtų atsižvelgiama į tų regionų geografinę specifiką. Ačiū. Ačiū. Ir baigiamasi žodis Miguel Diega. Muito rapidamente, eu uh, resta-me apenas agradecer. Eh, Labai ačiū, kalbėsiu glaustai. Noriu tik ačiū pasakyti už visus komentarus. Labai juos vertiname. Noriu pabrėžti, kad mes išvelgėme šioje diskusijoje galimybę sulieti mūsų nuomonės, nors jos ir skiriasi. Ir aš esu tikras, kad šešėlinių pranešėjų posėdėje mes tą padarysime. Esu užsitikrinęs, jaučiuosi tikras, kad e, pažangos pasieksime. Nors ir išlygų buvo išsakyta. Aš norėjau pasakyti tai sureaguodamas į šią diskusiją. Esu optimistiškai nusteikęs, pasieksime konsensusą ir parengsime gerą pranešimą. Ačiū, suiksime ir kitą šešėlinį posėdį. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas e, spalio 10, balsavimas įtre, lakrušio 21. Pagrindinėme komitete balsavimas regi komitete e, gegužės 3. 13 klausimas. Dėl e, 2021-2025 metų laikotarpį Europos atominės energijos bendrijos mokslinio tyrimų ir mokymo programos sukūrimo. Ta programa apima bendrąją mokslinio tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas. E, pranešėja Kumpula Natri Miepetra. Miepetra Kumpula Natri, kaip jau sakiau, e, tai yra Europos horizonto e, sudėtinė dalis Europos horizontas yra pamatinė programa, kalba apie laikotarpį nuo 21 iki 25 metų. E, atitinkant e, dabartinės programos tendencijas, bet šiek tiek jas pakoreguojant, mes kaip Europos parlamentas turime konsultavimo teisę. Pasiūlymas sprendimą priima taryba. Euratomo sutarties 7 straipsnis čia taikomas. Norėčiau paprašyti pranešėjus pasisakyti diskusijos pradžiai. Ačiū pirmininkė, kolegos. Ir aš norėčiau priminti, kad ši programa įeina į horizon, Europos horizonto mokslinio tyrimų programą. Vakar apie tai vyko labai plati diskusija. Mes kalbėjome apie šios e, mokslinio tyrimų programos svarbą. Šiandien kalbėjome apie labai daug brandolinių problemų. Ir uh, galiu pasakyti, kad Horizonto 20 ši dalis būtent ir bus orientuota Euratom ir kitus mokslinius tyrimus. Labai svarbu suderinti Europos mokslininkų pastangas. Tas pats principas siekti profesionalios kompetencijos surinkimo yra įtrauktas Europos horizonto programą ir Euratomo programą per kitą kadenciją turi būti išlaikyta. Uh, E, tas prioritetas. Na ir aš galiausiai savo nuomonę noriu išsakyti, mes turime baigti dirbtinai atskirti Europos e, horizontą ir Euratomą. Ir aš norėčiau net parengti teisinį tekstą, kad galėtume Europos mokslinių tyrimų ir mokymo programą įtraukti į bendro sprendimo, e, sprendimų prieimimo procedūrą. Aš norėčiau, kad ta kryba į mūsų poziciją atsižvelgtų. Ir, kaip jau sakiau, mes turime kalbėti apie šios programos visapusišką integravimą Europos horizontą. Tai negali būti atskira programa. Be to, tas finansavimo laikotarpis 5 plus 2 m, mm, nėra pats patraukliausias, žinant, kad visas kita bus finansuojama septyniarių metų pagrindu. E, komisijos parinkta pozicija apie Euratomą, man atrodo, sveikintina, akivaizdžiai atsispindi uh, ir parlamente anksčiau išsakytą poziciją, kodėl ta programa turi būti sukurta. Aš pati labai remiu e, brandolinių mokslininkų e, pastangų sutelkimą ir e, Marys Latovski Kiuri veiksmai turėtų veiksmų kontekste turėtų būti kuriama tokia darbo grupė Europos horizonto programų ir atsižvelgta Europos komisijos pasiūlymai ir aš tą sveikinu. Uh, Kitas dalykas, turime pagalvoti apie uh, brandolių skilimo saugos aspektą. Mes turime kalbėti apie brandolių skilimo saugą, mokslinių tyrimų ir uh, kitų techninių aspektų saugą. Saugumo brandolinėje veikloje klausimas yra labai svalbus, e, bet turime galvoti apie naudos optimalų uh, išspaudimas tengiantis sumažinti e, riziką iki minimumo. E, taip pat, kaip sakau, turėtumėm stengtis išlaikyti veikiančius e, reaktorius. Pagal Paryžiaus sutartį Europa turi išnaudoti visas saugias ir tvarias technologijas ir inovacijas. Brandolinė energija kaip mažo anglės dioksido kiekio technologija yra salarikai, kurių valstybių nori energetikos rūkščių dernio dalis ir gali padėti mažinti visos energetikos sistemos priklausomybę. Uh, nuo iškastinio kūro. Tačiau labai svarbu užtikrinti saugų esamų reaktorių modelių veikimą. Tai yra pagrindas ir svarbu e, išlaikyti ir išplėsti e, m, brandolinę kompetenciją ES. Todėl aš ataskaitoje tarybai sakau, kad nedidelė fondo dalis e, turi būti skirta e, brandolių susiliejimo daliai. Komisija apie tai anksčiau kalbėjo, kalbėjo siūlė 1 procentą, aš siūlau šiek tiek daugiau. GOSE yra labai svarbus tyrimo elementas ir tai yra e, svarbus, e, tam reikia labai daug e, finansavimo. Klausimas yra, ar reikia dar kurti atskirą brandolių susijų liejimo skyrių tarsi, ar e, institucija, kuri būtų už tai atsakinga ir jai skirti finansavimą. Taigi aš nenoriu dar kartą kartoti, kad reikia tęsti mokslinius tyrimus brandolių skilimo ir jungimosi kontekste. Kitas dalykas, mano nuomonė, finansavimas buvo kitoks anksčiau. E, vėliau ar anksčiau vis tiek būtų reikėję kalbėti apie tą brandolių e, susiliejimo temą. Manau, kad apie tai jau dabar šiandien padiskutavom, kaip rinkit, aš siūlau nieko nekeisti. Investicijų reikia į e, brandolių slėjimo technologijų plėtrą ir aš noriu priminti, kad yra rengiamas atitinkamas veiksmų planas. Plenarnis posinis tą e, tasą paremė didelę balsų daugumą ir e, didžiausia dalis fondų ateis iš Euratom mokslinio tyrimų fondų ir jie turėtų būti panaudoti būtent brandolių susiliejimo tyrimams. Ačiū. Dėkuoju už komentarus. Dabar e, žodžiu šešėliniams pranešėjams. Pirmiausiai, ponė Grostet, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau uh, padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Čia kalba sukasi apie esminės svarbos Europai, e, Europos Sąjungai programą. Jinai yra prioritetinė programa mano frakcijai, brandalinė energetika, apie ją mes beje kalbame daug e, šiandien, leidžia mums sumažinti CO2 išmetalus Europoje, tai yra labai svarbus dalykas, kuriant mažanglę ekonomiką ilgalaikėje perspektyvoje. Europos komisija tai kaip tik tai ir akcentuoja. Brandolinės energetikos sektorius yra inovuojantis sektorius. Mes apie tai kalbėjome diskutuodami apie ITER programą. Ir tai yra e, labai aukštos kvalifikacijos e, sektorius. ES čia vaidina lyderiaujantį vaidmenį, Vėlgi matėme tai kalbėdami apie ITER ir e, turėtume išlaikyti tai. Labai svarbu finansuoti mokslinius e, tyrimus šiame sektoriuje, todėl kad tai turi įvairių pasiekmių, be kita ko ir sveikatos apsaugos e, sektoriui. Tad e, turime maksimaliai panaudoti sinergiją, Taip pat e, šis sektorius e, e, vadina esminės svarbos vaidmenį užtikrinant saugumą įvairiuose objektuose ir tai labai svarbus aspektai. Reikia pakankamo finansavimo Euratomo kontekste, reikia taip pat aiškiai apibriežti strateginius prioritetus. Aš pritariu uh, E, pranešėjos siūlymui dėl e, brandolinės sintezės ir saugos, tačiau taip pat ir dėl mokslinių tyrimų. Ir čia sintezė taip pat vadina labai svarbu vaidmenį. Mes turime siekti tinkamos pusiausvyros ir taip pat numatyti pakankamą e, lankstumą e, biudžeto srityje panaudojant lėšas šiai programai. Dėkoju, ponas Kohličia, GUE frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Kompula Natri ir taip pat Fransuas Grostet už paramą šitai e, programai. Mes e, nepaminėjome vieno dalyko. Čia kalba sukasi apie tokio pobūdžio mokymo populiarinimą Europos Sąjungoje e, vidurinėse mokyklose, nes e, mums gali pritrūkti aukštųjų mokyklų absolventų šios e, srities, todėl kad e, e, kampanijos nukreiptos prieš brandolinį sektorių kaip tik tai išretino jų e, gretas. Šios sektoriaus specialistai turi būti labai aukštos kvalifikacijos specialistai, gerai parengti, todėl kad brandolinė energetika yra labai uh, sudėtingas sektorius. Toliau, tie sektoriai, kur naudojamos brandolinės medžiagos, be kitakos sveikatos sektorius, tai yra e, ateičiai labai svarbios temos, pavyzdžiui, radioaktyvaus jodo panaudojimas gydant įvairias lygas. Trečias aspektas, kurį reikėtų paminėti pranešime, yra aspektas, apie kurį mes kalbėjome diskutuodami apie kolegos Korumbašev pranešimą. Čia e, turiu galvoje nedidelės radiacijos medžiagas ir labai radioaktyves medžiagas bei e, jų panaudojimą įvairiose e, srityse. Pavyzdžiui, kobaltas gali būti naudojamas ir reaktoriuose, ir medicinos e, tikslams. Tad tai reikėtų taip pat paminėti, nes tai susiję su ateitimi ir tai yra tos rytis, kur mes galime būti e, lyderiai pasaulyje. Ir tai taip pat e, susiję su horizontu, Europos horizontu. Ponas Tamburano, FDD frakcijos vardu, dėkoju, ponė pirmininkė, mes Kaip ir pranešėja, manome, kad parlamentas turi vaidinti didesnį vaidmenį šiame kontekste. E, tai yra susiję su e, ES politiniais prioritetais. Kokios mokslinio tyrimo sritis turėtų būti finansuojamos? Mes manome, kad e, moksliniai tyrimai brandulinės energetikos srityje nereikėtų kad e, šioje srityje e, būtų e, finansuojami tokie dalykai, kurie yra pavojingi ir kurie yra susiję su senos kartos jėgainėmis. Čia gali kilti kai kurių rizikos mums ir ateinančioms kartoms. Žinome, kad kai kurių uh, jėgainių uždarimas nėra tinkamai e, prižiūrimas. Taip pat e, turime skirti daugiau dėmesio saugos, saugumo užtikrinimui e, ir ypač toms jėgainėms, kurios yra savo gyvavimo ciklo pabaigoje ir kurios bus uždaromos. Turime e, taip pat skirti daugiau dėmesio e, brandalinėms atliekoms, kurios vis dar yra e, kurios vis dar atsiranda gamybos, kaip gamybos ciklo pasiekmė ES. Pone Ševalyje, ne frakcijos vardu. Dėkuoju, pone pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Mes e, pritarėme įvairiems Euratomo tikslams ir penkių metų naujai programai. Mes apgailestaujame, kad e, metinis biudžetas labai svarbiems dalykams tiek uh, E, saugumo užtikrinimo, tiek e, sveikatos visuomenės e, srityje ar aplinkos srityje yra mažinamas 1,7 milijardai penkeriems metams. Finansavimas mažinim, mažinamas yra palyginus su ankstesniais laikotarpiais. Komisija taip pat uh, nepanaudoja viso mokslinio tyrimo potencialo e, e, sintezės, brandolinės sintezės srityje. Pranešėja e, gana dogmatiškai žiūrėjo Euratomo nuostatas anksčiau, tačiau dabar mus tenkina didžioji dauguma pranešėjos pasiūlymų, brandolinė energetika gali prisidėti prie mažanglės ekonomikos e, užtikrinimo. Taip pat e, reikia toliau e, tęsti mokslinius tyrimus sintezės e, klausimų. Mes pritarėme tikslams brandolinės sintezės srityje. Bet mes manome, kad e, Dabartinės programos atskiri e, etapai gali sukomplikuoti istorinės programos e, vyksmą gyventinimą. Dėkuoju. Dabar žodis Europos komisijai. Mokslinio tyrimų generalinio direktorato atstovas ponas Child. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai ir komiteto nariams taip pat padėkoti už tokią turiningą pirmą diskusiją. Šito klausimu komisijos e, išeities e, pozicija yra remiasi konsensus susidariusi ES po Fukushimos e, katastrofos, tad mes manome, kad mūsų moksliniai tyrimai turi e, būti nukreipti į e, radiacinę saugą, e, saugumą ir, ir, ir, ir brandolinę saugą. Čia buvo e, minimi, minimi moksliniai tyrimai brandolinės sintezės e, sektoriuje. Mes e, sveikiname Europos parlamento indėlį į diskusiją dėl Euratomo programos ir ypač mums, mums optimizmo teikia tai, jog dauguma parlamento balsų e, balsavo už e, mūsų programos pratesimą po 20-ųjų metų laikotarpiui. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad e, Europos parlamentas žiūri į šią iniciatyvą teigiamai, tad mes uh, E, ir toliau būsime pasirengę su jumis konstruktyviai bendradarbiauti įvairiais e, aspektais. Mūsų pasiūlymas remiasi dabartinės e, Euratomo mokslinių tyrimų programos sėkme. Norėčiau čia akcentuoti kai kurios aspektus, atsižvelgiant į ką tik tai išsakytas mintis diskusijoje. Visų pirma, mes numatome užtikrinti didesnį nuseklumą ir supaprastinti tvarką siekiant e, numatytų tikslų ir e, taip pat e, labai aiškiai apibriešime netiesiogiai finansuojamas veiklas. Čia kolegos minėjo bendrą tyrimų centrą. Pranešėja taip pat mini kai kurios pakeitimus, kuriais siekiama peržiūrėti E, finansavimo tvarką, tai kelia kai kurių komplikacijų, todėl kad komisijos pasiūlyme, manau, yra pasiekta tinkama pusiausvėra tarp įvairių aspektų e, šiame kontekste. Ir mes norėtume tuo būdu giliau padiskutuoti apie šitos e, aspektus vėliau, tačiau e, šiai parlamento pozicija iš esmės sutampa su komisijos e, pozicija, ypač dėl busimų specialistų rengimo ES šiame sektorėje ir kad ES turi vaidinti lyderiaujantį vaidmenį šiame sektoriuje. Taip pat uh, E, mokslininkų vaidmuo dabartinėme kontekste, taip pat e, nuseklumo užtikrinimas tarp Euratomo programos ir Europos horizonto programos. E, kolegos komentavo šitos aspektus. Pirmą kartą mes Dabar e, turime teisinį pagrindą ir siūlome tas e, nuostatas jau e, remdamėsi e, konkrečiomis, e, konkrečių teisinių pagrindų ir remiamės Europos horizonto e, sutartimi. Čia kai kurios e, išsakytos mintis, tai yra e, E, daugiau mokslinio tyrimų dėl jonizuojančios e, spinduliuotės ir dėl sąsajų su sveikatos sektorium, taip pat su įvairiais pramoniais sektoriais bei e, saugos užtikrinimo, saugumo užtikrinimo sektorium. Aš manau, kad ši pirmoji diskusija iš tikrųjų buvo labai turininga ir mes dabar puikiai suprantame, kurie aspektai uh, E, reikalaus geresnio aptarimo ir mes lauksime, kol bus pateikti visi e, pakeitimai. Pone Kompula Natri, žodis Jums apibendrinimui. Dėkoju, aš e, lauksiu visų pakeitimų. Mes ir toliau bendradarbiausim su šešėliniais pranešėjais. Po šitos diskusijos mums tikslai yra aiškesni ir kalbant apie technologijų plėtrą bei e, jėgainių uždarimą, mes turime užtikrinti, kad e, brandolinės energetikos sektorius pats e, užsimtų tuo uždarimu ir nebūtinai kiekvienu atveju uh, Čia pagrindinį vaidmenį turi finansų, vaidinti viešas e, finansavimas. Aišku, čia turi būti remiamasi sukaupta patirtimi taip pat. Pakeitimai turi būti e, pakeitimų pateikimo terminas spalio 11 diena, tai yra šią savaitę. Po pietų sustinkame antrą 30. 14.30. Tad susitiksime už kelių valandų.